klausimą. Tai yra ponios Foster pranešimas dėl nuotolinių būdų pilotuojimo orlaivių sistemų saugaus naudojimo civilinės aviacijos srityje. Taigi perduosiu dabar žodį poniai Foster. Ačiū, pana pirmininkė, mėly kolegos, nuotoliniu būdu pilotuojami maži orlaiviai yra naudojami jau keltą dešimtmečių įvairių entuziastų. Pirmą kartą 1945 e, metais buvo Jungtinė karalystė toks pirmą kartą <clears throat> toks orlaivis pa, panaudotas viename iš e, e, Jungtinės karalystės karinių jūrų pajėgų laivų. Be, kariniais, be to, kad šie orlaiviai būtų naudojami kariniais tikslais, jie naudojami dabar įvairiais komerciniais tikslais, pripažindami šios rinkos e, pakankamai greitą vystimasi, mes manome, kad reikia įtraukti e, bepilotuojamus orlaivius į e, Cezar ir Horizontas 2020 programas, kadangi jie galėtų būti naudingi įvairioms sritims, įskaitant smulkų verslą, ir mes turėtume nustatyti jų gamybos pasaulinius standartus. Europoje veikia 2,5 tūkstančio bepiločių orlaivių operatorių. <clears throat> Jungtinėje karalystėje tokių yra 600. Jie, pavyzdžiui, fotografuoja, teikia kitas paslaugas ir Mm, e, taip pat e, bepiločiai be orlaiviai naudojami, pavyzdžiui, oro erdviai, oro erdviai e, stebėti futbolo stadionuose bei vis labiau naudojami ir pasitelkiami tokiose situacijose kaip miškų gaisrai, gelbimo operacijos, žemės drebėjimai. Taip pat vis labiau populiarėja maži bepiločiai E, orlaiviai ir e, jų rinka taip pat didėja. Mes turime pabrėžti, kad e, šios rytie taip pat didėja pasaulinė konkurencija. Mano partija mano, kad būtina šią pramonę pakilėti į aukštesnį lygį ir šiame pranešime yra keliami patys svarbiausi klausimai, ieškant jos atsakymus. Aš buvau susitikusi su gamintojų atstovais valstybės narėse civilinės aviacijos tarnybomis, e, e, oro transporto saugos agentūra ir visi pripažįsta, kad būtina, nustatant sąlygas, atsižvelgti į įvairias grėsmės ir užtikrinti, kad tos sąlygos būtų proporcingos, kad būtų išvengta bet kokios bereikalingos naštos teisės aktai turi atspindėti būtinį bendradarbiauti pasaulio mastu, e, siekiant bepiločių orlaivių naudojimą skatinti. Taip pat aš buvau sustikusi su kolegomis iš JAV transporto departamento, bei e, Rygoje buvo surinktas pirmininkaujant Latvijai aukšto lygio sustikimas ir e, priimta deklaracija Joje skelbiama teigiama, kad ES aviacijos bendruomenė 2016 metų turėtų prisimti įsipareigojimą atitinkamas bepiločio orlaivių paslaugas teikti visoje Europoje. Tam reikia nustatyti taisyklės, kurios galiotų visoje Europoje ir nustatyti reikalavimus susijusius su sertifikatais, su naudojimu komerciniais tikslais, su tinkamu pilotų parengimu, taip pat uh, E, draudimo klausimais, e, e, geografinių ribojimų ir neskraidimo zonų nustatymų. Tinkamas ES institucijos, <clears throat> kurios turėtų reglamentuoti šių orlaivių naudojimą, turėtų apriepti ne tik ES valstybės narės ir e, veikti globojant EKAO, bei turėtų nustatyti atitinkamus veiklos reikalavimus ištiems bepilosiams orlaiviams naudojamiems mūsų oro erdvėje. Aš manau, kad e, Mūsų pranešime siūlomos institucijos ir vietos yra pačios tinkamiausios siekiant ateitie nustatyti taisyklės, kurios galiotų ne tik ES, tiek visame pasaulyje, kad būtų galima pradėti atitinkamas tarptautinės darybos. Pabaigai noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams dirbantiems transporto komitete už jų konstruktyvius pasiūlymus ir bendradarbiavimą. Taip pat ir kolegoms iš Lybio komiteto noriu tarti ačiū, ypač Patrikui Kasidį, EKR atstovui, kuris man labai daug padėjo renkiant šį pranešimą. Manau, kad mes turime pripažinti, kad ši rinka gali pritraukti investicijų, e, sukurti naujų darbo vietų ir e, yra labai svarbi viešo intereso požiūrį, todėl parlamentas turėtų nusiųsti stiprią politinę žinią, parodydamas, kad mes pasirengę žengti šį naują žingsnį į priekį, kuris būtų naudingas aviacijos sektoriui. Ačiū. Pane Bulc, jūs žodis. Madam President and distinguished members of the Parliament, drones are a technology that already. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Nepilotuojami lėktuvai iš tiesų gali vairiai prisidėti prie įvairių užduočių vykdymo, e, misijas e, vykdyti, kurių negali atlikti pilotuojami lėktuvai. Galima vykdyti stebėseną geresnę, įvertinti įvairių katastrofų paplitimą ir kitaip išnaudoti nepilotuojamus orlaivius. Šis sektorius galėtų reikšmingai prisidėti prie darbo vietų kūrimo ir aug, ekonomikos augimo Europos Sąjungoje. Šių technologijų taikymas visgi kelia taip pat ir nerima daugeliui piliečių. Ir tai reiškia iššūkį mums. Turime numatyti taisyklės, kurios būtų subalansuotos ir tiek numatytų reikiamą apsaugą piliečiams, tiek leistų išnaudoti visą potencialą šios sektoriaus. Bendros taisyklės reikštų rimtą pagrindą ir paskatas investicijoms, platesnį nepilotuojamų orlaivių taikymą, nedarant žalos piliečiams. Todėl komisija e, visiškai remia ponios Foster pranešėjos pranešime išdėstytą požiūrį. Norime jai padėkoti už nuveiktą darbą, už tai, kad derino įvairių frakcijų nuomonės, rengdama šį išsamų pranešimą. Yra prašoma aiškių, nuoseklių ES taisyklių, išbraukiant 150 kg e, masės ribą iš dabartinių taisyklių Tačiau, supraskite mane teisingai, tai nereiškia, kad e, bet kokiai misijai, pritaikant nepilotuojamus orlaivius, reikia šitokių griežtų e, taisyklių ir reglamentavimo. Reikia elgtis proporcingai ir taip ir ketiname daryti. Taisyklės Europos aviacijos saugumo agentūra ir kitos tarnybos jau pamažu rengia, taip pat ir Jarus institucija, organizacija prisideda, o komisija bendradarbiauja su Japonijos, Kinijos, Brazilijos, JAV ir kitų šalių atstovais iš šios sektoriaus. Tikimės, kad galėsime pasitekti ir vidaus rinkos taisyklės arba tarptautinės komercijos rytyje galiojančias taisyklės, kurios jau egzistuoja Ir komisija be abejo supranta poreikį toliau plėtoti nepilotuojamų orlaivių technologijas. Ir norime numatyti tokias taisyklės, kurios leistų sumažinti įvairių misijų užduočių vykdymo kaštus, atsižvelgiant į užduoties paskirtį. Ir be abejo, jau ieškome finansavimo šaltinių šiai technologijai plėtoti. Viešuomenės pritarimas e, yra taip pat labai svarbus aspektas ir todėl neturime pamiršti ir duomenų apsaugos klausimų ar, ar privatumo erdvės išsaugojimo. Ir čia kyla ypatingų iššūkių galvojant apie nepilotuojamus orlaivius. Dar kartą pabrėšiu, komisija tikrai stengiasi skirti deramą dėmesį šiai sryčiai ir yra pasirengusi suformuluoti taisyklės, kuriomis galėtumėm pasiremti visi kaip bendru pagrindu. Aviacijos taisyklių paketas tikiuosi reikšmingai pajudės į priekį per artimiausią ateitį. Toliau vienai minutiai žodis suteikiamas poniai post. Ačiū, ponė pirmininkė. Nepilotuojami orlaiviai tampa vis svarbesniais, ne tik galvojant apie ekonominę naudą, bet taip pat ir apie socialinius, socialinės įvairias misijas ir užduotis. E, tik informacijos vis dar trūksta, aišku, bet kas gali įsigyti nepilotuojamą bepilotį orlaivį. Tačiau, numatant tai, reikia kurti ir domenų apsaugos taisyklės mes domenų apsaugą ir privatumo ir tai niekaip neturėtumėm kenkti. Įvertinkime tinkamai grėsmės, kurias kelia bepiločių orlaivių technologija ir visi prisimkime atsakomybę. Žinome taip pat, kad ir žvalgybos tarnybos taiko bepiločius orlaivius savo misijoms ir čia taip pat turėtume būti budrus ir galvoti apie atitinkamas taisyklės. Ačiū, panas Mizelie. Ačiū, papirmkime, noriu padėkoti poniai Foster už pristatytą pranešimą, kaip ir kitų politinių frakcijų atstovams už puikiai atliktą darbą. Noriu pasakyti, kad šiuo metu nei pasaulio mastu, nei Europoje, nei mūsų konkurentai JAF ar Kinija nėra priemi jokių teisės aktų šioje srityje. Europos Sąjunga yra pasaulio lyderė. E, šiame sektoriu daugiau nei pusė viso pasaulio įmonių veikia Europoje. Noriu pasakyti, kad e, <clears throat> ši pramonė generuoja 80 milijardų apyvartą ir 5000 darbo vietų sukuria. Tik manau, kad jeigu mes nustatysime tinkamas taisyklės, tai tokiu būdu galėsime nustatyti e, technologijų standartus ir primesti pasauliu savo viziją, taip kaip kažkada pasilgėme su mobiliųjų telefonų technologijomis. Taigi pirmiausia, reikia nustatyti, kad nustatys taisyklės būtų pakankamai geros. Taip pat reikia sudaryti galimybės įmonėms taikyti naujoves, garantuojant mūsų visuomenės sveikatos apsaugą šiuo metu 2 milijonai Lietuvos orlaivių yra parduota ir niekas dar dėl jų naudojimo nežuvo. Taigi taip pat būtume užtikrinti ir asmens duomenų apsaugą, pri, privataus gyvenimo apsaugą. Taigi, e, nepasito mes neturėtume blokuoti e, bron, šitų bepiločių orlaivių e, naudojimo ir jų raidos, nes tą galėčiau palyginti, pavyzdžiui, su fotoobjektyvų uždraudimu. Ačiū. Pusantros minutės ponas Zemke dabar kalbės. Noriu labai padėkoti. E, pranešėjai noriu pabrėžti, kad kiekvieną dieną mūsų padangėje atsiranda vis daugiau nepilotuojamų orlaivių. Mes tuo džiaugiamės, tačiau tai taip pat rodo, kad čia turime reikalų su tam tikru <clears throat> technikos vystimusi, su tam tikru technikos vystimosi reiškiniu ir e, šie orlaiviai vystysis ir toliau. Tai reiškia, kad e, teisės aktai nespėja paskui technologijų vystimasi. Mano frakcijos e, nuomonė šių orlaivių naudojimo sritis e, šiuo metu yra netinkamai reglamentuojama, todėl ES turi priimti tinkamas taisyklės ES mastu. Bepiločių orlaivių naudojimas e, civiliais tikslais e, susijęs su dviem problemomis. Pirmiausiai būtina užtikrinti, kad šie orlaiviai galėtų saugiai judėti mūsų e, erdvėje oro, taip pat būtina užtikrinti privataus gyvenimo apsaugą ir manau, kad į šios aspektus ponė Foster savo prašymę atkreipia pakankamai dėmesio, todėl šis dokumentas yra vertas dėmesio, taigi kalbant tiek apie saugą, tiek apie privataus gyvenimo apsaugą ir jeigu dar konkrečiau bus šios nuostatos, e, jeigu šios nuostatos bus dar labiau sukonkretos, tai mano frakcija šiam prašym pritars. Man tai šinovskis žodis. E, Další fenomen, kde. Pirmininkė, komisarė, dronai tai yra dar vienas reiškinys, kai technologija lenkia teisėkuros atstovų darbą. Jis sukuria reikiamą infrastruktūrą, bet dronų opera, veikimas turi būti ribojamas, neužmirškime ir privatumo elementų. Ir labai džiaugiuosi, kad ponas Fosteris dabar pasiūlo subalansuotą požiūrį į dronus ir teikia jį diskusijoms parlamente. Žinoma, ta ataskaita, tas pranešimas neturėtų užbėgti už akių bet kokiems teisėkuros poslinkiams. Bet kita vertus, aš nenorėčiau, kad mes be reikalo pribuotumėm dronų naudojimą, ypač tiems, kurie naudojami um, privatiems tikslams, asmeniniams poreikiams. Dėkuoju, ponas Van Tulterberg. Ponas Miltonburg, ačiū pirmininkė, pirmiausia noriu padėkoti pranešėjai, poniai Foster, už puikiai atliktą darbą. Šiame kontekste galiu pasakyti, tikrai puikiai padirbėta šių bepiločių orlaivių labui. Kalbant apie šių orlaivių e, saugų integravimą į Europos oro erdvę būtina tam numatyti atitinkamas garantijas ir kuo greičiau, to geriau mes tą, kuo greičiau tą padarysime, tuo bus geriau. Taip pat e, labai svarbus aspektas yra susijęs su tuo, į kokią instituciją reikia kreiptis arba kas turėtų būti atsakingas už šių bepiločių orlaivių avarijas. Taigi, Manau, kad e, reikėtų tokią instituciją įsteigti, kad būtų galima užtikrinti orlaivių atsakamumą, reikia nustatyti jų registracijos e, sąlygas ir reikalavimus, galbūt e, integruojant į juos tam tikras atpažinimo mikroschemas. Taigi akivaizdu, kad šioje srityje būtina patvirtinti taisyklės ES mastu, reikia šio darbo imtis. Laimė artimiausių metų komisija pateiks tinkamus pasiūlymus teisės aktų susijusius su aviacijos sritimi ir aš manau, kad šiuo pranešimu pran, parlamentas žengia tinkamą žingsnį, tinkamą kryptimį tam, kad paskatintų bepločių orlaivių naudojimą. Ponas Škirlės, jeigu tai antros minutės kalbės. E, Pavrence Bul. Pone Vults, ponai ir ponios, pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Foster už puikų bendradarbiavimą rengiančią ataskaitą. Europos Sąjunga turi sukurti teisinę sistemą, teisinę sąrangą, pagal kurią būtų naudojami be, nu, bepiločiai orlaiviai. Tai svarbu konkurencingam sektoriaus veikimui, bet turi būti numatytas skirtumas tarp profesionalaus ir neprofesionalaus e, tokių orlaivių naudojimo. Potencialas čia yra didžiulis, jis gali padėti skatinti novatoriškas technologijas, naujas darbo vietas ir žalias darbo vietas. Ir didelėse įmonėse, ir ne, MVI. Čia tam sektoriui reikia tinkamo įsilavinimo Turi būti ir licencijavimo centrai. Tad Europos teisinė sistema, teisinė sąranga turėtų užtikrinti galimybę inovacijoms plėtotis kuo geresnėmis sąlygomis, tuo pat metu neužmirštant piliečių domenų apsaugos. Neužmirškime ir ribotų išteklių, kuriuos turime, ir aplinkos apsaugos. Šis naujas sektorius yra puikiai galimybė pradėti naudoti žiedinės vadinamos ekonomikos principus. O tokios orlaivių sistemos neturėtų kenkti nei aplinkai, nei didinti šiltame efekto sukeliančių dujų. Dėkoju. Pone Lindgren. Ačiū. Pirmininkė, dronai yra tas sektorius, kuri, kuriam reikia aiškių taisyklių, kad vidaus rinka galėtų aiškiai įgyvendinti nuostatas. Neretai žmonės skeptiškai vertina naujas technologijas ir daugeliu atveju susidurėm su skepticizmu. Bet pažiūrėkim, kas būtų šiandien, jeigu nebūtų buvę lėktuvų. Niekas niekur negalėtų nukeliauti, pakanka dabar nuvykti į JAV ar į Švediją, kad matytumėm, kokį poveikį šiandien daro oro susiekimas. Tai technologijos mums labai padeda. Žinoma, reikės laiko, bet reikės jau dabar pradėti reglamentuoti galimas problemas ir išnaudoti šio sektoriaus potencialą. Iš tikrųjų, šis sektorius gali labai padėti išjudinti vidaus rinką, bet turi būti aiškios taisyklės, kad įmonės nebijotų investuoti neretai nemažų sumų, neturint vienodų sąlygų vidaus rinkoje, neturint aiškių taisyklių. Visi galime įsivaizduoti, kokie čia gali kilti pavojai ir todėl reikia neužmiršti ir asmens duomenų ir kitų rizikos faktorių susijusių su dronais. Pone Arnautų, vieną minutę. Mes norim pasakyti, kad karinių dronų jokių būdų negalima reglamentuoti. Čia yra akivaizdu. Uh, Labai džiaugiuosi jūsų pastangom padėti mažoms vidutinėms įmonėms, numatant lankščias nuostatas, kad jos galėtų ir gerai konkuruoti su JAV įmonėmis. Reikia konsultuoti su visom suinteresuotom pusėm, kad būtų galima rasti reikiamą pusiausvyrą tarp nuostatų ir duomenų apsaugos ir naujų technologijų gyvenimo ir be kitako, kaip komisija sakė, svarbu, kad valstybių narių nacionalinės kompetentingos institucijos taip pat turėtų manevro laisvę, kad galėtų leisti arba uždrausti naudoti dronus jautriais tikslais. Tai šiuo požiūriu aš visiškai pritariu 44 pranešimo dalį, kur kalbama apie keitimąsi nuomonėmis tarp valstybių narių reglamentuojančių institucijų ES ir civilinės aviacijos sektoriaus, tad aš pritariu jūsų tekstui. Nematau pono Golniš, tai dabar iš karto ponia Marinesku, prašom, nu, pusantros minutės. Pone Marineško, jūs nenorėtumėt pasisakyti? Ponio Golniš nėra, tai žodis jums būtų. Ačiū. Nemačiau savo pavardės. Ačiū, pirmininkė. Šiandien dronai yra būtini ekonomikos vystimuisi, nors yra ir pozityvių, ir negatyvių elementų visuomeniai, tad reikia juos reglamentuoti. Prieš 20 metų dronai dar buvo retas reiškinys mūsų padangė ir brangus. Buvo civilinės aviacijos srityje nedažnai naudojamas, o dabar tapo įprastų reiškinių ir ekonominiais tikslais naudojamų ir kitais, bet gali kelti ir problemų ir todėl turime rimtai pagalvoti ir apie skrydžių saugumą, ir apie priva, privatų gyvenimą. Ir reiškinys vis tiek plėtojasi, jo sustabdyti bus negalima, jis taps masiniu ir vadinasi, reikia tą sritį e, aiškiai reglamentuoti. Šiandien mums, mūsų aptariama, aptariamas pranešimas yra tikrai labai geras, prit, jisai įvertina visus klausimo elementus. O komisija turėtų ypatingą dėmesį skirti šiai temai, nes tai yra labai specifinė tema. Juk kalbama apie oro susisiekimą, turim kalbėti apie sertifikavimą ir skraidimo aparatų ir personalo, technologijos ir panaudojimas, atskirti civilinį ir karinį naudojimą, tai yra rekreacijos tikslais naudojami įrenginiai, neturime dėlsti šią temą. Pone Tapardel, kolegos, ši tema yra labai svarbi, tai yra rimtas žingsnis į ateities oro aeronautika prasidėjo vystimasis nuo karinių tikslų, dabar perėjo į civilinį sektorių ir todėl dabar jau įvairiais tikslais ir gelbėjimo operacijose orlaivių, bepiločiai orlaiviai yra naudojami. Tad e, turime juos išnaudoti, bet reikia juos tinkamai reglamentuoti, kad būtų užtikrintas uh, duomenų apsaugos reikiamas lygis, privatus gyvenimas. Tad turime sukurti tokią RPS sistemą, kuri paisytų visų reikiamų reikalavimų. Turi būti numatytos ir minimalios normos susijusios su pilotų sertifikavimu ir skraidimo aparatų identifikavimu. Pone Van Bosoit, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Šiandien aš e, pasisakau už Jackie Foster pranešimą. Jis yra tolygus, jame atspindima tiek gamintojų pozicija, tiek atkreipimas dėmesys į piliečių saugumą. Parlamentas nuolat įspėja dėl perteklinio reglamentavimo nes ir taip e, jau yra tokia situacija, kai galiojančios taisyklės kelia grėsmę mūsų gamintams, tačiau bepločių orlaivių pramonės srityje kol kas tokių taisyklių nebuvo. Taigi pranešime kolegė Foster užtikna pusiausvyrą tarp e, privatumo apsaugos su sauga susijusių aspektų ir e, galimybių aukti, plėtotis daug žadančiai pramonės šakai. Ir aš tikiuosi, kad komisija, e, teikdama pasiūlymą dėl teisės aktų, laikysi šios pozicijos taip pat. Pana Rikė žodis. Vieną minutį. Ačiū. Pone pirmininkė, komisijos narė, mėly kolegos, Lietuvosčiai orlaiviai buvo prati naudoti karinėje srityje, dabar jie yra praktiškai naudojami visur, žemės ūkija, logistikoje, kitose srityse. Aš e, manau, kad e, ponios Foster pranešime yra atkreipimas dėmesys į šių orlaivių specifiką ir į E, jų naudą mūsų visuomeniai, tačiau taip pat ir būtinybę užtikrinti jos saugumą. Manau, kad reikia patvirtinti tinkamus teisės aktus ES mastu susijusius su jų naudojimu ir e, tokiu būdu mes starysime galimybės plėtotis daug žadančiai pramonės šakai, tačiau pirmiausia reikia nepamiršti su sauga ir su e, privataus gyvenimo e, apsaugą susijusių aspektų, kurie minimi pranešime. Todėl manau, kad tiek oro aviacijos saugos agentūra čia turėtų imtis atinkamos iniciatyvos tam, kad galėtume pristatyti likusiam pasauliu mūsų nuomonę ir pasaulis mumis pasiektų. Taigi pritariu panas Foster pranešimą. Mano Seimar vieną minutę. Ačiū, pana pirmininkė. Aš pasisakau prieš šį pranešimą. 21 punkte raginama suderinti Europos ir pasaulio mastu atitinkamas taisyklės. Man atrodo, kad tokiu būdu pranešėja bando daugiau galių perkelti į ES lygį. 22 punkte kalbama apie tam tikrų svorio pribojimus 150 kg Tokiu būdu nacionalinės kompetingos institucijos negalėtų e, su orlaivių veikla sus, e, kontroliuoti e, šių orlaivių veiklos taip pat raginamąjas lygių nustatyti tam tikrą atskaitomybės sistemą. Pirmininkė nutraukia kalbėtoje ir prašo jos kalbėti truputį lėčiau, nes šiuo metu ji kalba per greitai. Atsiprašau, pirmininkė. Nežinau dabar nuo ko pradėti. 40 punkte kalbama apie atskaitomybės sistemos nustatymą ES lygiu ir aš norėčiau e, sužinoti, e, kokį nelaimingų susitik, e, atsitikimo apibrėžimą jūs ketinate pasitelkti, kurį kalbame tame punkte. Aš manau, kad e, šiame prašme trūksta aiškumo, dėl to nukentės visuomenės interesas. Aš balsuosiu prieš šį pranešimą. Ačiū. Raivo Dalon Bonfoy dabar vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti poniai Foster pranešėjai už puikiai atliktą darbą, taip pat šešėliams pranešėjams už puikų kolektyvinį darbą patvirtinimą šį pranešimą. Europos parlamentas sudarys sąlygas nustatyti ateityje atitinkamą europinę bepiločių orlaivių naudojimo sistemą, tai padidins mūsų įmonių konkurencingumą pasaulinėje rinkoje ir mes neturėtume neikti tokios sutikros, dėl tikiuosi, kad komisija atsižvelgs Europos parlamentaro rekomendacijas. Labai svarbu nepamiršti su saugumu susijusių aspektų, užtikrinti kad e, šie orlaiviai būtų tinkamai naudojami, kontroliuojami ir būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Komisija privalo tai atkreipti dėmesį, vertinant būsimą europinę naudojimo sistemą būtina atskirti e, šių orlaivių panaudojimą laisvalaikį pramogoms ir komerciniais tikslais. Taigi aš tikiuosi, kad komisija pateiks labai plačių užmojų pasiūlymus dėl teisės aktų. Jūs taip pat kalbėt labai greitai, ponė Bonfo, dabar bus pasakymai pagal procedūrą, prašau žodžio, septyni kolegos prašo žodžio, pradėsime nuo Monteros. o aparecimento de novas empresas, particular, particularmente pequenas e médias empresas. Iš tiesų, bepiločių orlaivių sistemos galėtų būti puikios ir padėti plėstis taip pat ir MVI sektoriui, tačiau reikia aiškių taisyklių. Tačiau tos taisyklės turėtų būti tokios, kad nepakirstų galimybių plėtotis pačiai sferai toliau. Dėl kai kurių komplikuotesnių dalykų be abejo jų yra ir norime, kad pramonė toliau galvotų apie inovacijas ir teiktų įvairesnės paslaugas. E, kai kuriuose valstybėse narėse yra numatyta kliūčių pažiūrėjau, sudaryti rangos sutartis su tokiomis įmonėmis. Tad kol nesukursime adekvačių taisyklių, tikrai nepajudėsime į priekį. Jos turėtų būti tokios, kad pastarnautų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ačiū toliau, ponas Pranculika, vieną minutę. Mili kolegos, ponia komisarė, iš tiesų atėjo metas sukurti vienodas taisyklės skirtas nuotoliniu būdu pilotuojamoms orlaivių sistemoms ir komisijai toliau dirbti ties aviacijos paketu, kuris turėtų pasirodyti iki 2015 metų pabaigos. Turint galvoje Rygo, Rygos deklaraciją dėl saugumo užtikrinimo, turime ir toliau tuo principų vadovautis bei apsaugoti asmens privatumą bei jo, asmens, jo duomenis. Turime dėti visas pastangas, kad darbo vietos būtų toliau kūriamos šioje srityje ir kad tai būtų daroma tvariai. 150 kg riba jau minėta komisijos turėtų būti išbraukta. Taigi džiaugiamės tuo ir tikimės tolesnių žingsnių. Ačiū toliau. Ponas Marijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, šias sistemas galima panaudoti moksliniams tyrimams labai veiksmingai, gelbėjimo operacijoms, žemės ūkė, netgi naudoti įvairios veiklos iš tiesų yra, kur ši technologija tinkama, tačiau komisija turi imtis veiksmų, kad atsirastų deramos taisyklės, kad bepiločiai orlaiviai būtų taikomi žmonių labui. Taip pat ir dvigubo panaudojimo technologijų savininkai turi taikytis prie e, aiškių taisyklių ir jų paisyti. Be abejo, reikėtų žiūrėti, kad tokie orlaiviai nedarytų žalos žmogaus sveikatai, nesukeltų kitų trikdžių, pažiūrėjau, e, įprastinės aviacijos srityje ir komisija be abejo turi pateikti savo iniciatyvą teisės aktus, kokius siūlo šiais ryčiai. Gracias, presidenta, komisarija. Quiero felicitar a la señora Foster por un trabajo que necesitamos. Pone Bilbao Barandika. Ačiū, pone pirmininkė, gerbiama komisarė reikia paskatinti įmonės, kurios dirba bepiločių orlaivių sistemų srityje. Turime pramonės lygį pakelti, pakelti iki pasaulinio. Ir tam reikalinga rimta teisinė bazė, kad išsemtumėm visą potencialą. Be piločių orlaivių sistemos ir jų savininkai turi būti mūsų akiratė, turi būti organizuojami mokymai, jie turi būti šviečiami apie tai, kaip yra saugomos. Saugoma privati sfera žmonių, asmens duomenys, taip pat ir apie dvigubą panaudojimą. Galvokime ir apie darbo vietas papildomas, kuris galima sukurti čia. Ačiū, ponė Šūliai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemos, jeigu yra pilotuojamos e, patyrusių asmenų, tikrai yra labai e, naudingas dalykas, tačiau neatsakingi asmenys galėtų sukelti grėsmės e, žmonėms, gyvūnams, kitoms sistemoms pakengti mūsų privatumui. Todėl kaip tik reikalingos nuseklios taisyklės, taip pat aukščiausius standartus reikalavimai ir gamybai tokių sistemų. Naujausias skandalas automobilių pramonėje parodė, kaip svarbu yra tinkamai laikytis taisyklių, stengtis numatyti adekvatų jų gyvendinimo modelį. Tas pats pasakyti nėra apie šią sferą. Ši technologija sparčiai plėtojama, tačiau vis dar yra kai kurių kliūčių ar barjerų ir neišspręstos problemos susijusios su saugumu ir aplinkos sauga taip pat. Labas rytas, ponė pirmininkė, dėkoju. Visiškai remiu pranešimą, kuris buvo pristatytas šiandien ir visiškai nepritariu kolegų iš jų kaip neadekvatiems komentarams. Jau daugybė ekspertų yra pasisakę dėl taisyklių kūrimo šioms sistemoms naudoti ir visiškai teisingai buvo pasakyta, kad galima, pavyzdžiui, remonto darbus atlikti, gelbėjimo operacijas e, taikyti ir ta, operacijas vykdyti su tokiamis sistemomis. Vis daugiau yra fiksuojama įvairių nelaimingų nutikimų su bepiločių orlaivių sistemomis ir todėl labai liūdna matyti, kad komisija dar labai atsiniai žvelgia į šią sritį ir nesuskubo kurti normų taisyklių. Mm, taip pat galvokime apie darbo vietų kūrimą mažmeninės prekybos, be kitako, srityje. Mhm. E, merci, madame prezident. Dozvolite mi, gospođo povjerenice da, i gospođo izvjestiteljice, da jasno podržimo ovaj izvještaj. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiama komisarė, visiškai pritariu pranešimo turiniai. Rinka šios sektoriaus auga, vis plačiau yra taikoma šios sistemos, tačiau yra ir piknaudžiavimo atvejų bepiločiais orlaiviais ir tai susijęs su mūsų kasdienybė. Milijonai tokių orlaivių skraido kasdien virš mūsų galvų ir kartai sunku yra identifikuoti savininką. O antras dalykas kurį norėjau pabrėžti, yra e, tarpvalstybiniai incidentai, kai neaišku, kaip traktuoti bepilotį orlaivį, kuris kerta sieną jų valstybių. Ačiū. Pone pirmininkė, dėkoju visiems parlamento nariams už labai vaisingas diskusijas. Potencialas iš tiesų didžiulis, galvojant apie augimą, darbo vietų kūrimą ir taip pat įvairiausių sričių inovacijas. Mes e, norime išlikti lyderiais be piločio orlaivių sistemų kūrimo srityje, todėl reikia tinkamai organizuoti visus darbus kad būtų galima išnaudoti masto ekonomijos e, privalumus ir būti konkurencingais. Sektorius plėtojasi sparčiai, todėl turime taikyti holistinį požiūrį ir dirbti tiek ES mastu, tiek pasaulinėje arenoje. Aviacijos paketas, jau sakiau, jog atkreips dėmesį į svarbius aspektus susijusius su šiuo sektoriumi ir įtraukiame visus darbus tiek jarus, tiek ESA ir stengiamės atsižvelgti į piliečių nuogastavimus susijusius su jų privatumu, asmens duomenimis ar daroma žala sveikatai. Piktnaudžiavimas orlaivių sistemomis, bepilotėmis orlaivių sistemomis neturėtų būti priimtinas ir toleruojamas. Ačiū dar kartą poniai Foster, ačiū visiems parlamento nariams, kurie dirbote šio pranešimu ir su nekantrumu laukiu mūsų bendradarbiavimo ateityje šiais klausimais. Ačiū ponia Foster dar užbaigs diskusiją. Dėkoju komi gerbimo komisijos narė, ačiū visiems ir kolegoms už konstruktyvius debatus, už naudingas pastabas, atkreipsiu savo ruoštų dėmesį į keletą elementų. Dėl privatumo. Mes su Libė komitetu labai glaudžiai bendradarbiavome ir man atrodo, kad reikia akcentuoti valstybėm, valstybėse narėse tai, kad jau yra gana griežtų teisės aktų numatyta šioje srityje, tačiau įgyvendinimas yra labai svarbus. Tai turėtų būti mūsų atspirties taškas. Dėl tų e, pačių mažiausių bepiločių orlaivių nekalbėjome iš tikrųjų pranešime gal apie tai, kadangi labiau susitelkėme ties komercinė, komercija, komercinių panaudojimų tokių orlaivių sistemų. Taip pat nekalbėjome čia ir apie pažangiausias mm, sistemas ar pažangiausius elementus. Tai yra tiesiog visai kitos pobūdžio pranešimas ir mes labai atvirai iš tiesų kalbamės su ekspertais, bandydami išsiaiškinti, kaip spręsti esamas problemas. Dėl karnio panaudojimo, iš tiesų, čia yra tik, tik civilinė um, aviacija, kol kas susijusi ir mes karybos neminėjome, bet pastaba visiškai teisėta. Civilinės aviacijos srityje dar trūksta deramo dėmesio bepiločių orlaivių sistemoms. Ar tai būtų jungtinės karalystės mastu taikomos taisyklės ar ES mastu, iš tiesų nemanau, kad čia problemos iškiltų. Aš žaliu pagrindu dar su kolegė pasikalbėsiu ir paaiškinsiu šios dalykus. Man atrodo, visi kartu, jeigu padirbėsime, sukursime tas taisyklės, kurių kol kas trūksta. Ir dar ką reikia užtikrinti, kad visi gamintojai, galutiniai vartotojai, savininkai sistemų būtų įtraukiami į procesus, į taisyklių aptarimą jas kuriant. Taigi dar kartą dėkoju visiems ir tikiuosi, kad paremsite šį pranešimą per balsavimą, kuris prasidės 11.30. Ačiū.